E, atrinktos iš sėkmingai e, dirbančių verslininkių. Dėkui Jums uždėmesi. Grazie, la diskusione è chiusa. Baigiame diskusiją, informuoju, kad balsuojama bus rytoj 11.30. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas, tai yra prane, Edith Bauer pranešimas apie prie pensinio amžiaus artėjančių moterų padėtį žodis Edith Bauer. Pone pirmininkė, dėkoju. Jūs tikriausiai taip pat stebėjote, kad pastebėjote, kad televizijos diktorės dažniausiai būna jaunesnės negu 50 metų. Tas pats pasakytina ir apie moteris verslininkės. Taip pat visiems akivaizdu, kad darbo rinkoje yra daug daugiau vyrų, ypač kalbant apie e, e amžių nuo 50 iki 65. Moteris, žinoma, siekia gauti informacijos internetu, tačiau joms tai padaryti nelengva. Žinoma, vyriausybėms tenka spręsti ne tik šias problemas, bet ir pensinio draudimo problemas, taip pat ir pensinių išmokų problemas, todėl moteris dažniausiai ir siunčiamos į pensiją anksčiau negu vyrai. Mes iškėlėme tikslą pasiekti 75 procentų užimtumą ir kovoti su skurdu. Taigi, kaip mes turėtume uh, užtikrinti, kad moteris nebūtų taip anksti eliminuojamos iš darbo rinkos. Reikia tiesiog imtis priemonių prieš tokios formos diskriminaciją moterų atžvilgių. Moteris diskriminuojamos dažnai ne dėl vieno aspekto, bet dėl įvairių aspektų. Pavyzdžiui, diskriminuojama dėl amžiaus. Tai tenka patirti daugumai moterų. Taip pat daugeliu profesinių veiklų moterims yra neprieinamos. Moteris dažnai nedalyvauja darbo rinkoje, kadangi jos užsima slauga, dirba namuose, užsima vaikų priežiūrą. Taip pat e, kai kurios lygos ištinka taip pat moteris, pavyzdžiui, krūties vėžys arba kitos vėžio formos. Moterims labai sunku surasti darbą darbo rinkoje. Todėl reikia imtis kokiu nors priemonių siekiant pagerinti šią nepalankę situaciją prieš pensinio amžiaus moterų situacija ypač sudėtinga, kita vertus moterų. E, e gyvenimo trukmė yra ilgesnė ir be to atlyginimas yra mažesnis. Kita vertus reikia pripažinti, kad tam tikrose profesijose moterų yra daug daugiau negu vyrų. Kita vertus, vyresnio amžiaus moteris dažniau susiduria su e, skurdo rizika. Taigi reikia atkreipti dėmesį į šią sudėtingą moterų situaciją ir numatyti atitinkamas priemonės siekiant e, išvengti diskriminacijos. Tam reikia konkrečių priemonių, konkrečių pasiūlymų ir veiksmų. Prevencija visada yra geresnis veiksmas negu atitinkama reakcija. Todėl labai svarbu konstatuoti, kad reikia imtis priemonių reformuojant e, pensijų sistemas užtikrinant geresnės galimybės moteriams gauti pensiją ir apskaitai gauti socialinį draudimą sulaukus pensinio amžiaus. Yra tam tikrų sričių profesinės veik, veiklos, kuri yra būdinga tik tai vyresnio amžiaus gyventojams mes neįgyvendinsime strategijos 2020 tikslų, nepasieksime 75 procentų užimtumo tikslo, tikslo, jeigu mes nesudarysime galimybių ir vyresnio amžiaus moteriams dalyvauti darbo rinkoje. Dėkoju. Pone Klas. Edith Bauer labai tiksliai apibūdina situaciją, o ypač vyresnio amžiaus moterų padėtis blogėja pastaraisiais metais. E, taigi skurdas yra visų pirma moteriško e, pavydalo. Todėl mes turime konstatuoti, kad nedarbas tarp moterų yra daug aukštesnio lygio. Moteris dažnai dalyvauja profesinėje veikloje, tačiau jų atlyginimas yra daug mažesnis. Tačiau pranešime yra minimi ir pozityvūs aspektai, būtent kad moterys užtikrina kultūrinę įvairovę, praturtina visuomenę. Tačiau dažnai į jų potencialą yra neatsižvelgiama. Labai svarbu kiekvienam žmogui suteikti galimybę išlikti darbo rinkoje ir po to, kai jie išeina į pensiją, kad jie išliktų nepriklausomi ir aktyvus. Grazie, la parola all'onorevole Mikolasic. Ponas Mikolašik. pracovnej sily. Nevyhnutné predlženie pracovného života však musí byť. Europos konkurencingumas priklauso nuo darbo jėgos. Tačiau darbo stažo prailginimas vis dėlto neturėtų. Uh, e, v synergii s programami aktívneho stárnutia, ktoré by priamo zapájali od daryti kokio nors neigiamo poveikio verslui. Tos e, siūlomos programos turėtų būti derinamos tarpusavyje. Tai yra būtina kurti darbo vietas ir taip pat išsaugoti darbo vietas tam tikroms, tikrims visuomenės sluoksniams. Moterys gauna mažesnį atlyginimą, tačiau reikia pripažinti, kad jos rūpinosi slaugo vaikus, taip pat neįgalius asmenys ir jos taip pat užtikrina padorų gyvenimą tiems žmonėms. Dėkoju. Pone Dančyla. Dėkoju, pirmininkė. Gyvename globalizuotame pasaulyje, todėl labai svarbu yra solidarumas tarp kartų. Turime panaudoti pagyvenusių moterų potencialą. Ir jų sukaupta patirtis yra tikrai naudingas išteklius ir tikrai tai gali tapti puikia parama bendruomeniai. Labai svarbu renkti vairiausias priemonės, kurios padėtų užtikrinti vienodas galimybės visiems ir užkirstų kelią diskriminavimui, ypač pagyvenusių moterų diskriminavimui. Mano nuomonė reikėtų skatinti moterų grįžimą į darbą po to, kai jos pagimdo vaikus reikėtų jas vėl įtraukti į darbo rinką, tokiu būdu išvengtumėm spragų jų profesinėje srityje. Dėkoju. Pone Figrėdo. Ačiū pirmininkė. Diskriminavimas pagyvenusių moterų diskriminavimas yra viena iš didžiausių socialinių problemų, kurias šiandien patiriame, tai yra susijęs su socialinė atskirtimi ir skurdu. Labai dažnai tokios moteris ir taip jau yra aukos, jos yra mažų atlyginimų aukos, nedarbo aukos, mažai kvalifikuoto darbo aukos. Ir iš esmės tai reiškia, kad jos ir taip turi uh, gyventi socialiai pažeidžiamo žmogaus statusu. Moterų, kurios artėja prie pensinio amžiaus padėtis yra ypatingai opus klausimas ir reikia jį spręsti. Turime užtikrinti, kad moteris nebūtų diskriminuojamos dėl to, kad jos gimdė vaikus, kad jos augino vaikus ir taip toliau. Taip pat reikia vengti uh, diskriminavimo darbo užmokesčio srityje. Taip pat turime parengti tam tikras priemonės, kurios užtikrintų e, orų išėjimą į pensiją ir neleistų diskriminuoti tokių moterų. Taip pat reikia kurti aukštos kokybės paslaugas moterims, ypatingai tokiose srityse kaip būstas ir sveikatos priežiūra. Tai yra tam tikrai elementai, kurie ir buvo paminėti pranešime ir manau, kad komisija juos turi atkreipti dėmesį. Dėkoju, ponia Vlašikova. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamus kolegės, gerbiami kolegos. Pranešime kalbama apie moteris, kurios, e, kurių amžius yra tarp 55, 50 ir 65 metų. Visose ES e, valstybėse moterų užimtumas yra 20 procentų žemesnis negu vyrų. Tokia disproporcija yra labai nepalanki moteriams, kurios yra prieš pensinio amžiaus šio amžiaus moterų diskriminavimo e, prevencija turėtų būti vienas iš ES valstybių vyriausybių prioritetų. Todėl aš raginu ES komisiją suformuluoti valstybėms narėms nuostatas, kurios leistų moteriams ilgiau išlikti darbo rinkoje. Dabar žodis ponė Nevedalovai. Viena iš moterų diskriminavimo sričių yra darbo rinka. Moterims nesuteikiama visiška laisvė dirbti. Ypač jaunos ir vyresnio amžiaus moteris yra diskriminuojamos. Jos verčiamos dirbti nepilną darbo dieną. Mes neturėtume pamiršti, kad vyresnio amžiaus moteris gali įnešti pakankamai didelį indėlį siekiant užtikrinti visuomenės gerovę. Jos e, augino vaikus, jos augina anūkus. Svarbu, kad moterys neturinčios sveikatos problemų kuo ilgiau išliktų darbo rinkoje. Kitais metais, aktyvaus senėjimo metais, reikėtų imtis atitinkamų priemonių siekiant padėti moteriams gauti socialinio draudimo išmokas. Dabar pasisakys ponė Mestaros. Uh Ponas Mešaras, jeigu jūs norite, aš galiu pasakyti, bet šiaip aš neketinau. Orevole eh, Papadopoulou. Pone Papadopoulou. Vyresnio amžiaus žmonės tie kurie sulaukia 50, patiria ypatingą diskriminavimą. Tai pasakytina ypač apie moteris. Moteris diskriminuojamas ne tik dėl amžiaus, bet dėl lygų, dėl kitų priežasčių Kiti metai yra aktyvaus senėjimo metai ir todėl reikėtų atkreipti dėmesį būtent į senyvo amžiaus žmonės ir taip pat užtikrinti lygias teisės įvairiose gyvenimo srityse. Tiesiog reikia vengti rasizmo prieš e, bet kokius žmonės. Reikia tiesiog kovoti su iš ankstinėmis nuostatomis ir reikia aktyvų senėjimą skatinti įvairiausiomis priemonėmis, programomis ir taip pat užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybės. Dabar žodis komisarui Tajanė. E, dėkuoju pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti parlamentui ir ypač poniai Bauer už bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą ir už patį pranešimą. E, mes labai e, daug dėmesio skiriame savo e, strategijoje 10-15 metams tiek vyrų, tiek moterų klausimams. Mes E, taip pat siekiame, kad e, nacionaliniai būtų planai tinkami patvirtinti, kurie mažintų atotrukį tarp e, moterų vyrų padėties darbo rinkoje, ypač tų moterų, kurios yra vyresnės negu 50 metų. Dabar matome, kad yra ilginamas pensinis amžius. Atsiprašau, moteris, kurios artėja prie pensinio amžiaus, atsiduria labai sudėtingoje situacijoje. Dažnai E, jų yra padėtis prastesnė, bet reikia užtikrinti moterims galimybę derinti profesinę veiklą ir šeimos gyvenimą. Taip pat e, yra numatomas ir tėvystės atostogos kaip viena iš priemonių, kurios leistų moteriams e, įsitvirtinti darbo rinkoje. yra taip pat e, atliekami tyrimai, kurie galėtų įvertinti ekonominį poveikį tokio tipo atostogų, tėvystės atostogų atostogų ir komisija, atsižvelgdama į tyrimo išvadas, e, sieks pateikti priemonių. E, moteris, kurios yra vyresnės negu 50 metų, dabar labiau uh, patiria, patiria didesnį skurdo pavojų negu kad to paties amžiaus vyrai. E, taip pat e, dažnai moteris kenčia dėl to, kad jų profesinė karjera yra trumpesnė. Reikia siekti uh, užtikrinti vienodas karjeros galimybės vyrams ir moteriams ir sudaryti sąlygas joms dirbti taip tiek pat, kiek ir vyrams. Taip pat e, reikia e, galvoti apie atitinkamą pensijų režimą, kuris atspindėtų e, profesinę veiklą deramai. Pavyzdžiui, būtų atsižvelgta į, skaičiuojant pensiją, į motinystės atostogų trukmę. Komisija sieks pateikti pasiūlymų, kurie pagerintų uh, Mm, moterų padėtį. Taip pat mes skatiname valstybės narės atitinkamai pakoreguoti pensijų e, režimą. E, greitai bus paskelbta ataskaita apie moterų padėtį ir bus ištirta moterų padėtis. Per ateinančius mėnesius mes e, E, sieksime patvirtinti tolesnės priemonės. Taip pat e, tikimės, kad jūs aktyviai įsitrauksite svarstant priemonės, kurios galėtų užtikrinti geresnę padėtį, e, moterų padėtį. Mes e, suvokėme visi, kad gyventojų senėjimas yra rimta problema. E, gyvenimo trukmė ilgėja, taip pat e, pensinis amžius yra ilginamas reikia atsižvelgti tuos dalykus taip pat į santykius tarp įvairių kartų. Reikia nepamiršti, kad e, senėjimas turi ekonominių pasiekmių, bet taip pat tai yra ir tam tikra socialinė vertybė. Dėkui. Grazie komisario, la discussione è chiusa, la votazione. Labai ačiū komisarui. Diskusijos šio klausimu yra baigtas. Balsuosime rytoj 11.30, o e, kitas posėdis prasidės rytoj